Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, la séance est reprise. Le procès verbal de la séance d'hier. Ponios ir ponai, pradėkime posėdžio darbą. Vakarykščio posėdžio protokolas yra išdalintas, ar yra komentarų, panašu, kad ne, tuomet protokolą tvirtiname. Dabar yra penki rezoliucijos pasiūlymai dėl Irano, tai yra konkrečiai ši